Il processo verbale della seduta. Labadiena, pradedame iš naujo posėdį, tęsime posėdį. Ar yra komentarų dėl vakarykščių protokolų, jeigu niekas nori pasisakyti, protokolai patvirtinti. Šiandien dabar kalbėsime apie Europos semestrą, panios Ferreiros pranešimą suteiksime žodį